Euh, Mėly kolegos, siūlyčiau pradėti darbą. Norėčiau priminti, kad šis renginys yra skirtas papildomumo klausimui spręsti, kalbant apie nacionalinį ir europinį biudžetus ir ypatingai aptarti struktūrinių fondų vaidmenį ir sanglaudos fondų vaidmenį siekiant Euro, Europos semestro tikslų, Europos Sąjungos lygmenių ir, žinoma, kiekvienos valstybės narės lygmenių siekiant nacionalinių tikslų. Uh, Norėčiau pasveikinti Filipo Sakinidis, kuris atstovauja tarybai. Jis yra finansinių ataskaitų biudžeto komiteto vicepirmininkas Graikijos parlamente, kuris bendrai su manimi pirmininkaus šiam seminarui. Aš esu biudžeto komiteto pirmininkas. Taip pat norėčiau pasveikinti ir kitus prelegentus, ponę Mariją Delmar Anguelo Martinės, kuri yra senatorė, kuri dirba finansų ir viešo administravimo komitete Ispanijoje. Ir taip pat norėčiau pasveikinti ponę Birutę Vesaitę, kuri yra ekonomikos ir taip pat Europos reikalų komitetų narė Lietuvos Respublikos parlamente. Ir galiausiai pona Valterį Defa, kuris yra generalinis direktorius atsakingas už regioninę ir miestų politiką Europos komisijoje. Norėčiau priminti, kad visi kolegos, kurie norėtų pasisakyti, užduoti klausimų, išsakyti pastabų, po to, kai pasisakys mūsų prelegentai, norintys pasisakyti turi užpildyti blanką, kuris yra išdali, blanką kurie yra išdalinti. Ir mes pagal tuos blankus galėsime suteikti galimybę pasakyti visiems norintiems. Na ir taikome štai kokią taisyklę. Taisyklę, kuri buvo taikoma ir vakar, ir šiandieną visose susitikimuose. Tai yra du kalba nacionaliniai parlamentarai ir vienas narys iš Europos parlamento. Tokiu būdu mes pabandysime kartu su bendra pirmininku užtikrinti tinkamą politinę pusiausvyrą, geografinę pusiausvyrą taipogi, e, suteikiant e, žodį norintiems pasisakyti. Keli žodžiai įžangai. Ši Europos savaitė vyksta pagal taip vadinamąją Europinio semestro procedūrą. Ir taip pat valstybės narės, taikant biudžeto stabilumo sutartį, pagal tą sutarį yra numatyta, tarp, numatyta rengti tarp parlamentinės konferencijas tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą parlamentinę kontrolę, demokratinę priežiūrą, užtikrinti viešas diskusijas dėl, dėl atitinkamų pozicijų, kurių laikomasi Europos, pagal Europos semestro procesą ir siekiant įgyvendinti biudžeto stabilumo sutartį valstybėse narėse. Mes susitarėme su pirmininkaujančia Graikija, kad po plenarinės, plenarinio posėdžio, kuris vyko pirmadienį ir vakar, šiandien mes dirbsime tokiuose mažesnėse grupėse ir aptarsime konkrečiai tris temas tris šios temos gal aspektus daugiau. Kalbėsime apie ekonomikos politikos koordinavimą ekonomikos pinigų sąjungoje, kalbėsime apie socialinį matmenį, su juo susijusias problemas Europos Sąjungoje, taip pat aptarsime papildomumo, biudžeto papildomumo klausimus. Europos Sąjungos biudžetas yra 29 biudžetas, kalbant apie bendrą vidaus produktą, jis nedidelis, tai yra vienas procentas nuo ES bendro vidaus produkto, bet tai yra labai svarbus biudžetas, kalbant apie jo ekonominį poveikį, kadangi 95 procentai ES biudžeto, tai yra 140 milijardų milijardų eurų, 95 procentai to biudžeto konkrečiai yra skiriama ekonominėms priemonėms ir investicijoms. Tai yra didelis skirtumas lyginant su nacionaliniu biudžetu, kur daugiausiai išlaido, išlaidų skiriama dėl istorinių priežasčių e, valstybės tarnybai, švietimui, gynybos politikai, socialiniams reikalams finansuoti. Ir tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas, ne europinės kompetencijos klausimas. Ir dabartiniu momentu, kai visa Europos Sąjunga susiduria su krize, tam tikrų ekonominių nuosmukių ir bando atkurti ekonominį augimą įvairiose valstybėse narėse. Ir aišku, Graikija puikiai žino, apie ką eina kalba, kadangi nuos, ekonominis nuosmukis toje šalyje buvo ypatingai didelis. Ir tai yra tas momentas, kuomet valstybės narės turi imtis kur kas stipresnių pastangų sutvarkyti savo viešasias išlaidas ir taip pat siekti kuo galima daugiau konkurencijos. Taigi mes turime kuo galima geriau pasinaudoti ES biudžetu, tai yra investicijų, išmokų biudžetu, tam, kad galėtumėme papildyti tas nacionalinio biudžeto išlaidas. Uh, Ir tokiu būdu mes galime bendrai siekti tų europinių tikslų. Turime struktūrinius fondus, anklaudos fondus, tai yra pagrindiniai principai, kurie mums leidžia siekti ES tikslų, tai yra trečdalis 40 procentų viso biudžeto 2007-2013 metams buvo numatytas šis biudžetas ir tai buvo sudėtingas laikotarpis, paveiktas krizės ir įdomu tiesiog pastebėti, kaip ta politika gali paremti ekonominę veiklą. Taip pat turime konstatuoti, kad mokėjimų įsisavinimo pajėgumai čia irgi labai svarbus. Jie buvo didesni vienose valstybėse nei kitose. Ir norint prisitaikyti prie krizės sąlygų, turėtume prisitaikyti prie krizės sąlygų, mes turėjome mokėjimus nukreipti į naujus projektus, kurie duoda galbūt greitesnį poveikį arba numa, gali užtikrinti ilgalaikį poveikį, konku, skatinant konkurenciją, kaip siūlė ir pirmininkas Barosas. Kai kurioms valstybėms pavyko geriau, kitoms prašiau šioje srityje. Taigi mums labai svarbu visiems turėti pakankamai priemonių ir išsiaiškinti, kaip veikia viena ar kita sistema, ar ji duoda pakankamai gerų rezultatų. Praeitais metais mes dėrėjomės ir čia regioninės plėtros komitetas, mūsų Europos parlamentas vaidino svarbiausiai vaidmenį, mes dėrėjomės dėl struktūrinių fondų ir sanglaudos fondų, kurie bus taikomi 14-20 metams. 14 metai yra pirmieji laikotarpio metai ir žiūrėjome, kaip na, galima būtų parengti nacionalinės programas įvairiose valstybėse narėse, buvo aptariami ir kiti įvairūs klausimai Europos lygmenių, būtent ar tai, kaip paskirstomos lėšos įvairiems projektams, vertinant jų ir kiekį ir kokybę, ar tai tas paskirstimas tenkina įvairiose valstybėse narėse, nes kai kur, kai kuriuose šalyse matome, kad jeigu lėšos paskirstamos dešimčiai tūkstančių projektų, kažin ar rezultatas e, yra toks pats geras, kai, e, toks pats, kai, tarkim, lėšos paskirstomos dešimčiai svarbesnių projektų. Taigi mes bandome įvertinti įvairias tas patirtis, kurios tikrai labai skirtingos valstybėse narėse ir, aišku, vertiname ir projektų kokybę, investicijų kokybę, nes tai, žinoma, suvaidina irgi labai svarbu vaidmenį. Taigi štai kokius aptarėme klausimus. Ir pirmiausia, aš dabar pakviesiu pasisakyti prelegentus, kiekvienam skiriama 50 minučių, kad jie galėtų pristatyti savo valstybės patirtį arba Europos komisijos atstovas pristatys komisijos poziciją ir po to jau įvyks diskusijos su visais norinčiais pasisakyti. Ir dabar aš suteiksiu žodį ponui Valteriui Defa, kuris yra generalinis direktorius iš Europos komisijos. Gerbiamas pirmininkė, dėkuoju suteiktą žodį. Gerbiami ponios ir ponai, man labai malonu, kad pakvietėte mane į šitokį svarbų susitikimą tarp Europos ir nacionalinių parlamentų atstovų. Norėčiau padėkoti biudžeto komitetui už paramą sanglaudos politikai. Pernai mes galėjome e, apsispręsti dėl biudžeto, kuris sudarys 43 milijardai e, skiriami regionų politikai. Tai yra istorinė sėkmė. Ir e, iki metų pabaigos liko dar 19 milijardų neišmokėta, kadangi nebuvo pakankamai įsipareigojimų. E, tai reiškia, kad mums reikia ir ateityje mums e, laukti jūsų paramos. Tačiau šiandieną aš kalbėsiu apie Europos struktūrinių ir investicijų fondų vaidmenį. E, ir vaidmenį tų fondų remiant E, skirtingą ekonominę aplinką ir augimą bei užimtumą. E, ši krizė, kurią išgyvename nuo, yra pati giliausia nuo ES susikūrimo pradžios. Ir matome, kad keičiasi aplinka, nes po krizės e, ekonominių politikų politikos sprendimų prieimimas pasikeitė. Dabar mes turime kur kas stipresnį ekonominės politikos koordinavimą ES lygmenių. Tai yra užfiksuota Europos semestro kontekste. Ir aš bandysiu greitai pristatyti tai, ką mes esame padarę, norėdami paremti augimą užimtumą 7-13 metais, tuo programavimo laikotarpiu. Tai bus pirmoji dalis mano pasisakymo, o paskui pristatysiu Jums e, mūsų darbus, kurie numatomi naujajam laikotarpiu 14-20 e, metams, ką mes planuojame. E, praeitie e, turėjome vairių ekonomikos modelių ir per krizę paaiškėjo, kad sanglaudos politika Prieš krizę paaiškėjo, kad e, padidėjo BVP daugiau negu 1 procentu pagrindinėse naudos gavėjose šalyse. Vidutiniškai daugiau kaip 1 procentų galime sakyti, kad tai nėra daug, tačiau 1 procentas BVP tikrai yra daug. Ypač jeigu galvosime apie tai, kad įnašai sanglaudos politiką sudaro tik 0,3 procentus viso ES BVP. Taigi pagrindinėse šalyse naudos gavėjose BVP būtų e, mažesnis daugiau kaip 1 procentų, jeigu neturėtume sanglaudos politikos. Tačiau jau kalbėsime dar konkrečiau Tai galime paminėti keletą esminių pasiekimų per 7-12 metų laikotarpį. Tai yra naujausi duomenys ir tie skaičiai yra tikrai įspūdingi. Pasižiūrėkime, kiek sukurta darbo vietų, kiek bendrovių gavo paramą, kiek e, yra nutiesta geležinkelių. Taip pat, kiek užtikrinta e, prieigos prie plačiuoščio interneto, e, švaraus vandens sistemų, kiek įdėkta. Ir labai svarbu būtų pastebėti, kad Europos e, socialinis fondas leido 15 milijonų e, žmonių dalyvauti įvairiose veiksmuose e, kiekvienais metais. Ir tie skaičiai tikrai yra įspūdingi. Taigi, sanglaudos politika rėmė augimą ir darbo vietų kūrimą net ir krizės laikotarpiu. Tačiau dėl kai ko tai tenka gailestauti ir tai yra didelis iššūkis. Tai yra skirtumai e, tarp mažiau išsivyščiusių regionų ir kitų dar pagilėjo. Per krizę, prieš krizę matėme jau pozityvę tendenciją, kai skirtumai mažėjo, o dabar krizės kontekste skirtumai vėl didėja ir tai yra didžiulis iššūkis anglodos politikai. Kaip konkrečiai mes reagavome? Programa 7-13 metais, programos e, buvo parengtos dar prieš krizę. Taigi, aišku, kad per krizę visiškai pasikeitė situacija, taigi reikėjo prie to ir prisitaikyti. Kaip žinia, sanglaudos politikos kontekste biudžete Europos e, Sąjunga skiria lėšų, bet e, nacionalinės valstybės taip pat turi skirti dalį lėšų ir atliekamas bendras jų valdymas. Ir per krizę e, atsirado labai daug konsolidavimo spaudimo valstybių narių biudžetams ir mes turėjome reaguoti ir reagavome padindami ES finansavimo procentą. E, tam, kad būtų lengviau e, nacionaliniams biudžetams. E, ir e, matote, kad 2009 metais iš ankstinių sumų skaičius buvo padidintas kiekis 6,2 milijardo 2009 metais ir kai mes padiname iki maksimumo ES kofinansavimo normą, tai prilygo beveik 29 milijardams eurų, o šalims, kuriams taikoma speciali programa, buvo net padinta maksimali kofinansavimo norma iki 95 procentų ir tai reiškia beveik 2 milijardus eurų. Mes reagavome į sudėtingą viešųjų finansų situaciją valstybėse narise tokiu būdu. E, mažėjančios veiklos apimtys krizės labiau nebereiškia, kad turėtume dabar skatinti tik verslą, inovacijas per visokius įvairius produktus ir produktus. Mes turėjom padėti įprastinėms mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes jos taiga atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje ir negalėjo gauti finansavimo. Mes tokiu būdu pakoregavome reglamentą, kad galėtume praplėsti tinkamumo sąlygų skaičių. Pavyzdžiui, apivartinis kapitalas mažoms ir vidutinėms įmonėms tapo jau. Uh, e, elementų, kurį galima finansuoti energetikos e, taupimo e, priemonės, socialinio būsto sveikimo priemonės. Taigi mes pritaikėme tinkamo kriterijus prie krizės realybės. Komiteto pirmininkas jau kalbėjo apie tai, kad reikėjo ir keisti programavimą, reikėjo nukreipti lėšas ten, kur jų labiausiai reikia. Ir mes maždaug 45 milijardus eurų nukreipėme, tai yra maždaug 13 procentų visų programų, visoms programų skirtos sumos. E, ėmėmės e, jaunimo e, užimtumo klausimų, paramos valstyb... mažoms ir didenėms įmonėms aštuoniose valstybėse narėse 2012 metais. Ir tie veiksmai padėjo gal milijonui jaunimo ir 50 tūkstančių mažų ir vidutinių įmonių. Kaip matote, sanglaudos politika suvaidino svarbų vaidmenį reaguojant į krizę poreikius atsiradusius jos metu ir taip pat mes toliau e, rėmėme augimą ir užimtumą. Taip pat reikia pripažinti, kad e, kai kurie mūsų veiksmai buvo tarsi gaisrų gesinimas. E, krizė tai tapo įprasta. O kitų laikotarpių mūsų požiūris bus labiau struktūrizuotas, kad užtikrintume, jog politika galima, galėtų maksimaliai e, paremti augimą ir darbo vietų kūrimą. Per ateinantį laikotarpį sanglaudos politika, kaip mes įsivaizduojame, bus esminės svarbos elementas ekonomikos politikos kontekste. E, norėčiau e, pristatyti Europos politikos priemonių mišinį semestre, rinkinį semestre, kaip trikampį. E, svarbiausias dalykas yra biudžeto konsolidavimas, nes mes turime turėti gerus veikus valstybės finansus, tai būtina socialiniai plėtrai, reikia struktūrinių reformų valstybėse narėse, daugelie valstybių narių darbo rinkos funkcionavimą reikia pagerinti švietimo sistemų veikimą, taikyti plačiau inovacijas, mokslinio tyrimų sistemas, kad būtų galima uh, paremti, sustiprinti įmonių ir ekonomikos konkurencingumą, taip pat socialinės sistemas reikia pritaikyti prie demografinių pokyčių. Tačiau biudžeto konsolidavimas ir struktūrinės reformos nėra pakankami dalykai. E, kol kas dar trikampio nematome. Tai yra tarsi kėdė, kažkokią kėdutę, kuri te turi tik e, dvi kojas, reikia trečios, kad ji netvirtų. Tai yra tas trečiasis e, elementas, ar koja būtų parama augimui ir investicijos. Ir mes kalbame čia apie e, struktūrinės investinės lėšas ir kalbame apie tokį ekonominės politikos priemonių rinkinį ateityje. Mes turime turėti tris vis E, visus tos tris elementus, galima briežti e, linijas, strėlės, kurios atspindi ryšį. Ir taip pat tam tikrus naujus elementus e, naujojų programavimo laikotarpiu. Pažiūrėkime į ryšį tarp biudžeto konsolidavimo ir paramos augimui bei investicijas. Tai yra įžymiosios makroekonominės sąlygos, jeigu keletą kartų šalis neįvykdo, nesilaiko pažadų dėl biudžeto konsolidavimo, tai turės pasiekmių gaunant finansavimą. Ir matome strėlinančią kitą kryptimį e, link biudžeto konsolidavimo. Išlaidos, kurios yra palankios augimui darbo vietų kūrimui, bus išlaikytos. Taip pat yra ryšys tarp augimo e, kampo ir struktūrinių reformų. Tai yra iš ankstinės sąlygos, jeigu ir tik jeigu tam tikros teisinės ir politikos, politinės sąlygos egzistuos, tik tada bus prastinga, prasminga investuoti lėšas, nes tik tokiu būdu investicijos gali būti veiksmingos. Pateiksiu Jums pavyzdį. Prieš E, finansuojant atliekų deginimo įrenginius, mes turime užtikrinti, kad e, egzistuos atliekų tvarkymo planai. Tokiu būdu mes sieksime išvengti, kad nebūtų pernelyg daug tokių atliekų, kurios bus e, skirtos deginti ir kad bus atliekos rušiuojamos, perdirbamos. Ir taip pat e, dėl verslo, norint įkurti verslą, reikia užtikrinti, kad ne truks per ilgai įkurti verslą, kad sąlygos nepernelyg griežtas. Tai yra būtinos sąlygos lėšams naudoti ir kaip žinia, lėšos bus e, skiriamos tik tai vykdžius visas sąlygas. O jeigu eisime kita kryptimi, egzistuoja taip pat ryšys, nes struktūriniai fondai rem struktūrinės reformas. Pavyzdžiui, bus teikiama techninė pagalba plėtojant transporto strategijas ar atliekų tvarkymo strategijas. Taigi, matote, viskas yra susiję, o centre matome Europos semestrą, e, kuri, e, kurio kontekste teikiamos e, šalims skirtos konkrečios rekomendacijos. Jeigu norime, kad mūsų politika vaidintų svarbų vaidmenį kūriant darbo vietas, užtikrint augimą, mes turime pirmiausia siekti rezultatų, orientuotis į rezultatus tai matote kitoje skaidrėje, politika turi koncentruotis ties rezultatais. E, pirmiausiai kuriant darbo vietas, užtikrint augimą ir tai pirmiausia reiškia koncentraciją. Pirmininkas jau minėjo trumpai tai. Teminė koncentracija ir finansinė koncentracija yra svarbiausi augimo varikliai. Tai yra moksliniai tyrimai, inovacijos, smulkus verslas, skaitmeninė žemų CO2 emisijų ekonomika, darbo rinka, socialiniai trauktis ir žmogiškasis kapitalas. Jūs galite sakyti, kad mes kalbame labai bendrais terminais. Taip, ties tiesa. Tačiau tai turėtų duoti postumį atskiroms programoms, o tos programos bus priderintos prie konkrečių poreikių ir mes grįžtame tokiu būdu vėl prie Europos semestro. Programos tam tikrai šaliai turės atsižvelgti į rekomendacijas e, skirtas tai šaliai. Ir tokiu būdu bus užtikrintas aktualumas ir bus prisidenta prie regioninių ir nacionalinių poreikių. Taip pat e, e, reikia nepamiršti išmaniosios specializacijos strategijas, kur verslas, universitetai vaidina labai svarbu vaidmenį. Programos turi būti strateginės. Reikia aiškiai apibriežti tai, ką norime pasiekti, kokių norime pokyčių, turime turėti gerus rodiklius, kad galėtume įvertinti pažangą programų. Uh, rezultatus, turime sukurti taip pat veiklos sistemą, veiklos rezervą ir tokiu būdu galėsime padaryti maksimalų poveikį. Jau minėjau eksantės sąlygas, tai leis užtikrinti, kad egzistuoja iš anksnės sąlygos veiksmingoms investicijoms. Šiais metais, 2014 metais, e, išgyvensime labai esminį laikotarpį šiame procese. Šie metai bus e, labai labai svarbus, nes bus, pateikti ir patvirtin, bus pateiktos ir patvirtintos programos ir jos apibrieš mūsų paramą augimui darbo vietų kūrimui ateityje. Manau, kad dabar esame neblogoje padėtyje. Pernai patvirtinti atitinkami teisės aktai turime E, biudžeto e, jau struktūrą 325 milijardai eurų sanglaudos politikai. Jeigu pridėsime žemės ūkio ir žuvininkystės fondus, tai susidarys daugiau kaip 6 milijardai eurų ir tai yra 400 milijardų eurų ir tai yra labai mm, rimta suma. E, valstybės narės turi pateikti partnerystės susitarimus, tai yra strateginiai dokumentai, jos turės paaiškinti, kaip e, spręs, e, įgyvendins atitinkamas konkrečioms valstybėms skirtas rekomendacijas ir plėtros strategijos ir partnerystės sutarimai turi būti grindžiami pasitelkiant plačią partnerystę valstybėse narėse, įtraukiant visus suinteresuotus asmenis ir vėliau e, bus patvirtintos veiklos programos, o paskui matysime planavimo dokumentus konkrečioms priemonėms, kurios užtikrintų augimą, darbo vietų kūrimą ir kurios užtikrins e, finansavimą. Mes dabar turime visi veikti sutelktai, dirbti kartu regionų, nacionalinių ir ES lygmenių kad užtikrintume, jog tos programos bus įgyventinamos e, deramai. Mes turime užsitikrinti maksimalų poveikį, suku, norėdami sukurti išmanų, tvarų, įtraukiamojo pobūdžio augimą. Nebegalime dirbti kaip anksčiau. Turime pirmiausiai galvoti apie rezultatus E, norėčiau paprašyti ir jūsų paramos mūsų e, bendrose pastangose. Ačiū Jums uždėmesį. General, Koju generaliniam direktoriui už labai aišku pristatymą. Dabar e, pirmininkas Sakinidis. Mats. Ačiū pirmininkė, aš esu iš Graikijos parlamento ir norėčiau pasveikinti visus uh, E, susirinkusius čia iš Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Esu įsitikinęs, kad visi sustikimai, kurie yra organizuojami šią tarp parlamentinę savaitę, yra labai svarbus. Ne tik dėl to, kad Europos parlamento nariai gali pabendrauti su nacionaliniu parlamento atstovais, bet ir dėl to, kad mes galime toliau patobulinti naujas procedūras pagal Europos semestrą. Visi mes sutarėme, kad e, tokio pobūdžio bendradarbiavimas gali geriau e, leisti mums suprasti vieni kitų darbą ir leis mums geriau koordinuoti ekonomikos politikas. Šiandieną mes organizuojame savalaikės e, diskusijas, kurios yra labai svarbios. Krizės metu visuomenė E, žvelgia daugiau į konsolidavimo priemonės, biudžeto taupimo priemonės ir e, taip pat visuomenė domina ir skausmingos socialinės e, reformos. Kalbant apie biudžeto dalykus, matome, koks, kokia yra susidariusi situacija tarp valstybių narių, tarp valstybių narių donorių, naudos gavėjų ir ES institucijų. E, yra buvo sakyta, kad ES biudžetas yra mažas, tačiau jis sukuria labai didžiulę pridėtinę vertę. Pavyzdžiui, sanglaudos politikos rytyje e, taikomos priemonės yra pagrindinės, kurios leidžia užtikrinti užimtumų augimą ir socialinę sanglaudą. Tačiau tuo pat metu sanglaudos politika yra skirta tiems, kuriems šiandieną padėti reikia daugiausiai. E, sanglaudos politika siejasi su e, ekonomikos atsigavimo planu, kuris buvo patvirtintas 2008 metais ir tokiamis priemonėmis kaip bendra finansavimas, reprogramavimas ir taip toliau. Ir tokios priemonės e, iš tiesų prisideda prie ekonomikos atsigavimo. Tokios priemonės ženkliai padeda mano šaliai, kuri deda didžiulės pastangas, kad būtų galima atremti ekonominės krizės pasiekmes kuri šiuo metu virto socialinė krize. Sanglaudos politika, sanglaudos e, nu, fondai, iš fondų bus e, Graikijoje investuota apie 20 milijardų eurų. Šiandieną, kalbant apie struktūrinius fondus, e, iš jų lėšos buvo skirtos ekonomikai paskatinti taip pat ir neigiamiems ekonominės krizės pasiek, padariniams pašalinti. E, yra įgyvendinama labai didelis skaičius e, projektų, vieni iš jų didelės apimties, kiti mažesnės apimties ir būtent tų projektų tikslas yra pagerinti kas, paprastų žmonių gyveni, e, gyvenimą. Ir šie projektai yra įgyvendinami labai sunkiamis aplinkybėmis, kai e, Graikijoje m, mm, yra vis dar išgyvendina, iš, kai Graikija išgyvendina išgyvena ekonominės krizės laikotarpį. Jau šešerius metus pas mus trunka ekonominė recesija, mažėja BVP ir panašiai. Yra atlikti paskaičiavimai, kad įgyvendinus socialinius ir struktūrinius fondus buvo e, sukurta tarp 130-140 tūkstančių darbo vietų. Tokiu būdu e, e, buvo išspręsta, mm, prisidėta prie užimtumo problemos sprendimo Graikijoje. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į na, bendrą užimtumo lygį, e, Graikija matysime, kad na, tokių mm, sukurtų vietų skaičius yra tikrai nedidelis, tačiau vis dėlto e, tos priemonės buvo panaudotos bent jau iš dalies sumažinti nedarbą. Reikia pasakyti, kad susidarius ypatingoms situacijoms reikia ypatingų priemonių, e, tokių kaip e, struktūriniai fondai. E, Graikija turėjo koreguoti savo išlaidas ir sutelkti jas tose srityse, kur jų reikia. E, buvo gyvendintos įvairios ES iniciatyvos, pavyzdžiui, jaunimo garantijų e, iniciatyva, kitos iniciatyvos, e, jos buvo įgyvendintos kartu paremant Europos komisijai ir Europos parlamentui. Kalbant apie jaunimui skirtas mm, programas, jos yra skirtos e, abiturientams, kad jie galėtų E, susirasti darbo vietą arba tęsti e, mokslus. Ir e, mes šiam klausimui skiriame labai daug dėmesio. Atitinkamai mes peržiūrėjome mūsų taikomos politikas, kad būtų galima daugiau lėšų skirti mažoms ir vidutinėms įmonės. Pavyzdžiui, buvo sukurtas atitinkamas fondas pagal kurį būtų galima e, teikti garantijas bankams, kurie teikia kreditus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Europo, kaip ponas Defa pasakė, kofinansavimo lygis įvairioms programoms buvo padidintas, todėl e, dabar mes gauname daugiau e, lėšų įvairiems projektams įgyvendinti. E, įvairiems e, transporto e, projektams. Taip pat e, buvo skirta papildomai lėšų, taip sukuriant naujas darbo vietas. Visos tos priemonės leido Graikijai geriau įsisavinti ES lėšas ir dabar Graikija patenka į pirmą šalių pagal lėšų įsisavinimo penketuką. E, Deja, didžiausia problema pas mus lieka nedarbas ir dar reikia daug padaryti, kad mūsų Graikijos ekonomika būtų e, e, kompetityvi, kad mūsų užimtumo rinka taptų tvari, siekiant 20 metų tikslų. Kalbant apie Europos semestrą, tai jis iš tiesų padėjo mums kartu ieškoti atsakymų į problemas. E, valstybės narės deda pastangas atskirai, tačiau jeigu mes jas koordinuosime, galėsime pasiekti e, norimo augimo. Ir tam tikslui pasiekti e, valstybės narės sutarė patvirtinti Europos semestrą, pagal kurį koordinuotų ekonomikos politikų įgyvendinimą. Ne, Deja, Graikija neaktyviai dalyvauja e, šiame e, dialogė, nes e, Graikijai nėra pateiktos šaliai skirtos rekomendacijos. Tačiau tikiuosi, kad greitai dėl skaidrumo tikėkime, kad Graikija galės pilnai įsitraukti į ekonomikos politikų koordinavimo procesą. Visą tai prisidės prie platesnės ekonomikos valdysenos, e, bet to ekonomikos, tiksliau Europos semestras leis e, na, priderinti valstybėje narėje gyvenamos reformos prie pateiktų e, valstybei skirtų rekomendacijų. Šiuo metu labai svarbu, kad kiekvienas euras būtų panaudotas protingiausiai. 2014-2020 metais e, buvo numatytos tam tikros sąlygos, kurias reikia išpildyti prieš e, suteikiant finansavimą. Tai buvo padaryta siekiant kuo didesnio e, projektų, gyvenimo projekto efektyvumo. Taip siekiama kuo greičiau daugiau prisidėti prie ekonominio augimo. Valstybė susiduria su vairiais iššūkiais ir um, e, šalims skirtos rekomendacijos turi priimti domėn valstybių narių prioritetus. Graikijoje e, mes matome, kad mūsų ekonomika e, atsigauna ir tikimės, kad greitai matysime šviesą tunelio gale. Nors kelias dar yra ilgas ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad ES biudžetas ir sanglaudos fondai tai buvo mm, tie motyvai, kurie paskatino mus ir leido mums išeiti iš e, krizės. Valstybės narės turėtų pasimokyti iš praeities, pasinaudoti turimais ištekliais, juos išnaudoti iki maksimumo, pasinaudoti ir Europos institucijų e, rekomendacijomis. Tačiau tuo pat metu Europos institucijos turi palikti veiksmų laisvę valstybėms narėms, kad jos e, pačios ieškotų augimo potencialą potencialo ir institucijos turėtų na, padėti, tačiau vengt, turėtų vengti tokio dogmatiško uh, požiūrio. Na, mums tenka bendra užduotis atremti krizę. Europos e, parlamentas ir nacionaliniai parlamentai siekia kad būtų maksimaliai pasinaudota priemonėmis pagal ES biudžetą, pavyzdžiui, socialiniais fondais, struktūriniais fondais, tačiau reikia e, tikslingų e, politikų, kad būtų galima patenkinti mūsų piliečių poreikius. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, už įdomų įspūdingą pristatymą e, Graikijos situacijos pristatymą. Ir iš tiesų mes matome, kad tikrai buvo pasiekta nemažai pažangos Graikijoje, tinkamai naudojantis ES lėšomis. Dabar žodį suteiksiu poniai e, Marijai Delmar Angulo Martinės. Prašau, ponė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Pradžioje norėčiau Jums padėkė, padėkoti, nes tai yra išties puikia galimybė uh, pasidalinti su jumis e, savo nuomonę apie šią, šią labai svarbę temą Europos sąrangoje, tai yra struktūros fondai ir fondų konvergencija su užimtumu, ekonominiu augimu, darbo vietų kūrimu. Tai yra labai svarbus momentas, kadangi bandome išbristi iš krizės ir tinkamai gindami europinius principus galime sukurti geresnių galimybių užtikrinti ir išsaugoti savo socialinį modelį. Taigi 2014 metais pradedame europinį semestrą, matome naują biudžetą ir turime sukaupę nemažai patirties. Patirties e, rodančios, kad struktūriniai fondai leidžia prisidėti prie kovos su krize, taip pat siekiant specifinių kiekvienos valstybės prioritetų ir taip pat Europos įvairių regionų prioritetų. Tai yra reali patirtis ir taip pat tai yra reali pamoka ateičiai. Dėl to verta panalizuoti tą patirtį. Ekonominė krizė buvo pati giliausia, kokią mes matėme ir tai yra didžiulis iššūkis pirmiausia Europos Sąjungai, nes tai labai pakenkė visai ekonomikai, valstybėse narėse viešosioms sąskaitoms tai darė didžiulį įtaką ir taip pat realiai ekonomikai, nes buvo sužlugdytos darbo vietos ir tai reiškia, kad reikėjo reaguoti greičiau. Ir komisijos pirmajame komunikate 8 metų spalio mėnesį ir buvo numatyta, numatyti atitinkami veiksmai, reformos, buvo numatytos atitinkamos lėšos, nes buvo akivaizdu, kad valstybėms narėms reikia grinų pinigų, kad būtų svarkytos viešosios sąskaitos. Ir pirmasis įrodymas, kad priemonių buvo imtasi laiku ir yra tinkamas lėšų įsisavinimas valstybėse narėse. Buvo reaguojama į didesnį finansų poreikį, buvo užtikrinamas lankstumas išlaidų tinkamumui tvirtinant Taip pat buvo imtasi naujų iniciatyvų, įgyvendinami nauji projektai ir taip pat ištekliai buvo kai, kai kuriais atvejais per, perorientuojami arba buvo keičiamos, koreguojamos atitinkamos programos. Taigi valstybėse narėse mes pasinaudojame fondų lankstumu ir numatėme atitinkamus pakeitimus viename sektoriuje ar viename, viename ar kitame regione, reaguodami konkrečiai į krizės sąlygas. Bendrai norint kovoti su struktūrinėmis problemomis, norint sustiprinti tuos dalykus, kurie anksčiau buvo pe, pa, nepakankamai stiprus. Aš manau, kad bendrai užimtumas yra didžiausia, svarbiausia socialinės politikos sritis ir užimtumo pamiršti jokių būdų negalime. Ir dėl to manau, kad tikrai puiku, jog visomis tomis iniciatyvomis buvo pasi... visose tose iniciatyvose buvo pasinaudojama maržomis ir kūriamos įvairios galimybės, skatinančios verslumą ir numatančios finansinės galimybės verslui, ypatingai smulkiam vidutiniam verslui. Taip pat ir nepriklausomiems darbuotojams, individualioms įmonėms, nes pavyzdžiui, Ispanijoje ir matyti daugelį kitų vietų, tokios įmonės įrodė, kad jos gali sukurti darbo vietų. Ir labai svarbu, kad daugiau būtų galima joms suteikti galimybių gauti finansavimą. Šiame kontekste Ispanijoje ir matyti kitur buvo taip pat labai svarbios 12 metų sausio mėnesio deklaracijos išvados. Barosas, pirmininkas Barosas taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia skatinti darbo vietų kūrimą ypatingai jaunimo tarpe ir taip pat komisija įsipareigojo kartu su valstybėmis narėmis remti visas pastangas šią linkme, tam, kad būtų galima perskirstyti tas lėšas, finansuoti jaunimo įdarbinimo iniciatyvas, remti smulkų vidutinį verslą. Mes Ispanijoje imamės e, didelių pastangų šioje srityje ir komisijos atstovai daug bendravo su Ispanijos valdžios institucijomis ir buvo kalbama apie tai, ką būtų galima padaryti. Taip pat buvo steigiamos ir atitinkamos darbo grupės perskirstant regioninės plėtros fondo, socialinio fondo lėšas. Ir taip pat buvo numatyti konkretus veiksmai kovai su jaunimo nedarbu ir veiksmai skatinantys aktyvę užimtumo politiką, taip pat finansavimą smulkioms atinėms įmonėms. Ir viskas turėjo būti daroma per Europos investicijų banką, Europos centrinį banką. Tai yra labai svarbu. Uh, ypatingai atsižvelgiant į tas galimybės, kurios yra teikiamos per Jeremy ar Jessica programą, programas. Mes maksimaliai tomis programomis Ispanijoje naudojamės. Ir tos finansinės priemonės, kurios buvo numatytos, yra tikrai labai naudingos. Mes taip pat puikiai pasinaudojame ir tokiais tikrai svarbiais projektais, kaip technologinio bendradarbiavimo, mokslinio tyrimų ir plėtros rytyje projektais. Taigi, mes kalbėjomės ir, ir toliau kalbamės apie tai, kad privalome sustiprinti užimtumo ir ekonominio augimo politiką. Tai yra būtini įsipareigojimai, įsipareigojimai siekiant labai ryštingų ir svarbių veiksmų valstybėse narėse ir, žinoma, taip pat ir Ispanijoje šalia fiskalinio konsolidavimo šalia viešųjų sąskaitų sutvarkymo ir taip pat finansinės sistemos sutvarkymo reikalingos priemonės, taip pat geriau tvarkant viešo administravimo sistemą. Tai yra kaip ir antros kartos reforma, kurios tikslas irgi sukurti darbo vietų. Ir tos reformos tikslas suaktyvinti ekonomiką, sustiprinti ekonominę sąrangą. 2008-2011 metais Ispanijoje 3,8 milijono darbo vietų buvo prarasta ir pusė milijono verslo įmonių užsidarė per tą laikotarpį. Dabar mūsų pagrindinis iššūkis yra sustabdyti darbo vietų nykimą. Dabar bedarbių turime mažiau nei prieš metus, bet bedarbystė vis tiek yra labai svarbus mums iššūkis. Dar vienas svarbus iššūkis yra atkurti tą gamybinę sistemą. Ir tų reformų tikslas ir yra atkurti gamybos sistemą, užtikrinti jaunimo užimtumą, jaunimo verslumą Buvo priimti tinkamai įstatymai dėl jaunimo verslumo, taip pat e, vieningos rinkos saugiklių atitinkamas įstatymas. Tai buvo centrinės vyriausybės veiksmai. Ir tikrai valstybė, mūsų valstybė ėmėsi nemažai veiksmų, bet taip pat ir Europos institucijos turi būti pakankamai ryštingos, nes e, ekonominis atsigavimas turi būti paremtas tinkamomis nacionalinėmis politikomis ir Europos sąjunga turi pasirinkti tas politikos, tuos politikos sektorius, kur yra įmanomas didžiausias daugiklio efektas. Europinis projektas bus tikrai stipresnis, jeigu ES įrodys, kad gali spręsti specifines piliečiams rūpimas problemas. Dėl to labai svarbu, kad lėšos būtų naudojamos iniciatyvoms kovai su jaunimo nedarbu, ir kitoms iniciatyvoms, skatinant geresnę prieigą prie finansavimo smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra specifiniai sprendimai labai specifinėms problemoms. Dėl to labai svarbu ir užtikrinti pakankamai lankstumo ir taip pat perskirstyti lėšas, jas pakoreguoti, jų, jų skirstimą pakoreguoti Struktūriniai fondai turi būti, ko galima lankstesni, tokiu būdu jie yra naudingesni, juos galima greičiau gauti, greičiau įsisavinti. Ir te, jie to, tokiu būdu skiriami ten, kur labiausiai parama reikalinga. Be kita ko, tokios priemonės buvo labai galinga, prie, galingas instrumentas reaguojant į tam tikrą susiklošiusią ekonominę situaciją. Taip pat reikia pasirūpinti, kad ES institucijos galėtų susidoroti su ekonominės krizės iššūkiais ir reaguoti tuo met, kada reaguoti reikia. Tokiu būdu galime atkurti pasitikėjimą, jeigu ES institucijos sugeba reaguoti į problemas laiku ir efektyviai. Aš manau, kad tai yra labai svarbi pamoka, iš kurios turime pasimokyti sanglaudos priemonė turi būti pakoreguojama tam, kad greičiau reaguotų į krizę. Ir galiausiai numatyti bendri reikalavimai vis, lėšų valdymo įvairiais etapais buvo numatyta daugiau supaprastinimo priemonių ir užtikrinama pakankamai lankstumo tam, kad būtų galima reorientuoti, pertvarkyti prioritetus, reaguojant į trumpalaikius poreikius. Taigi tai yra tie aspektai, kuriuos reikia panalizuoti ir aš tikiuosi, kad daugelis tų pokyčių išliks ir ateityje. Na ir pabaigai, kolegos, norėčiau pasakyti, jog visi suprantame, jog stovime kryškelėje ir toje kryškelėje turime pasirinkti tuos prioritetus, kurie sustiprintų augimą ir sukurtų naujas galimybės, išsaugojant mūsų socialinį modelį. Turime labai vertingą priemonę to, tam tikslui pasiekti, tai yra sanglaudos politika. Ir ši krizė iš tiesų parodė, kad sunkiais laikais, pasitelkiant lankstumą ir galimybę prisitaikyti, tos lėšos gali būti tinkamai nukreiptos. Ir jeigu užtikrinamas tinkamas skaidrumas, vertė milžiniška. Ir taip pat e, yra įmanoma reaguoti į iššūkius. Ir tai yra ta pamoka, kurią turime išmokti po krizės. Politika turi būti nukreipta į realius europiečiams prioritetus, tai yra darbo vietos. Ir tai yra geriausias mūsų indėlis į ekonominę valdysiną. Dėkoju. Ačiū. Mm, e, dėkoju gerbimai kolegiai, senatoriai. Mes žiūrime, kaip Ispanija pasinaudojo visais turimais ištekliais, struktūriniais fondais, e, vykdoma labai drasi politika, kaip jūs sakėte, siekiama rezultatų ne tik išorės priekybos atėje, matome jau ten gerus rezultatus, bet taip pat matome, kad atsiranda pirmųjų požiūrių, požymių, kad gerėja nedarbo situacija, daugėja užimtumo. ir ką tik tai apie tai kalbėjo senatorė, ši šalis tokiu būdu turėtų būti pavyzdys kitiems ir mano šaliai. Dabar suteiksiu žodį poniai Birutė Visaitė, kuri paskutinė prelegentė yra. Ji atstovauja Lietuvos parlamentui Lietuvai, kuri ką tik baigė pirmininkauti ES ministrų tarybai pernai antrąjį pusmetį, kai mes baigėme darybas e, po Airijos Lietuva vedė darybas ne tik dėl šių metų biudžeto, bet ir dėl visos e, naujos daugiametės programos. Prašom. E, Gerbėmėjai parlamentų nariai, ponios ir ponai. Džiaugiamės gerais Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai rezultatais atlikome darbus, kuriuos turėjome atlikti ir padarėme dar daugiau. Todėl norėčiau dar kartą labai padėkoti Jums visiems už bendradarbiavimą ir e, linkiu sėkmingo pirmininkavimo Graikijai. E, Europos parlamentinę savaitę Europos semestro kontekste vertinu kaip puikia galimybė stiprinti parlamentinį bendradarbiavimą plėtojant politinį dialogą. Siekiant atgaivinti ir skatinti Europos ekonomikos augimą ir plėtrą. Parlamentai turi dirbti drauge, aktyviai dalyvauti Europos semestro procese ir procedūrose, dirbti demokratinio teisėtumo labui. Man labai malonu šiandieną pasidalinti su jumis gerąją Lietuvos patirtimi kaip ES struktūrinės paramos lėšos įtakojo Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir prisidėjo sprendžiant krizės pasiekmes. Um. Jau kalbėsime apie tai, kaip įsisavinamos lėšos ES per praėjusį finansavimo laikotarpį, tai matysime, kad Lietuva yra tarp lyderių ES. E, e, pagalba Lietuvai struktūrinė sudarė 7,7 e, 7 milijardus eurų. Daugiau kaip 14 procentų lėšų buvo investuota į e, žmogiškųjų išteklių plėtotę, o didžioji dalis 46 procentai visų ES struktūrinių lėšų buvo investuota į ekonomikos augimą, o daugiau kaip 39 procentai į sanglaudos skatinimo priemonės, pavyzdžiui, aplinkosaugos priemonės vietos miestų infrastruktūros plėtoti, kultūros paveldo apsaugai buvo skirta lėšų turizmo skatinimui, viešųjų paslaugų kokybė gerinti, socialinės, sveikatos, švietimo paslaugų gerinimui. E, dabar pažiūrėkime į tai, kaip yra įgyvendinamos veiklos programos. Daugeliu atveju beveik visi, visos ES trukmės lėšos buvo išdalytos projektams, tai reiškia, kad nėra jokių dėlsimų, vėlavimų ES struktūrinė pagalba buvo e, pirmiausiai skirta atgaivinant, e, siekiant atgaivinti Lietuvos Europos ekonomiką. Mes taip pat ieškojame e, būdų, kaip užtikrinti, kad netrūktų lėšų. Buvo peršęs įvairios e, procedūros, e, kad būtų galima sumažinti apivartinių lėšų poreikį, e, rengiantis įgyventinti projektus. Mes pritaikėme finansinės inžinerijos priemonės skiriame tam daugiau lėšų ir e, buvo skirta daugiau lėšų prioritetinėms sritims, pavyzdžiui, energetikos e, taupiam naudojimui, vartojimui, tai yra vienas iš svarbiausių tikslų Lietuvoje. Mm, buvo siekiama užtikrinti energijos taupimą viešuose, privačiuose pastatuose, juos apšildinant, ap, apšildant. apšildant Taip pat skatinamas perėjimas prie atsinaujinančio energijos šaltinių naudojimo, pirmiausiai biomasės, buvo skatinamos technologijos, pagrįstos inovacijomis, moksliniais tyrimais plėtra. Ir e, regioninė plėtra buvo vienas iš labai svarbių e, elementų mums visiškai pritariu generaliniam direktoriui, kuris sakė, kad E, didėja skirtumai tarp e, didelių miestų ir regionų. valstybėse narėse ir e, apskritai Europos Sąjungoje. Mes taip pat e, pasitelkėme tokias priemonės kaip lengvatinės paskolas, e, finansinės inžinierijos priemonės, e, skiriame dotacijas, finansavome viešuosius darbus, taikėme aktyves darbo rinkos priemonės ir vis tik tai mūsų nedarbo lygis yra daugiau kaip 10 procentų, bet mūsų nedarbas yra struktūrinio požiūrio atsiprašau, pobūdžio, e, nes e, trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Dabar koks poveikis Lietuvos ekonomikai paramos? BVP augimas metinis yra 1,57 e, procento didesnis ketvirtais metais. Tai reiškia, kad Mūsų augimas šiek tiek didesnis negu ES vidurkis. Kiekvienas investuotas litas gražins beveik 2 litus, jeigu žiūrėsime į nominalų BVP augimą. E, numatyta, kad nedarbo lygis e, sumažės 4,6 procento. Taip pat atsirado naujas pakreitis taikant finansinės priemonės, kurios leidžia sumažinti investicijų sąnaudas ir netiesiogiai didina privačių investicijų vertę. E, dėl finansinės krizės ES lėšos buvo naudojamos e, krizės pasiekmėms sušvelninti. Pavyzdžiui, buvo skirta bedarbių gražinimui į darbo rinką daug lėšų. Jeigu dabar kalbėsime apie e, sritis, e, kur žmonės mano, kad ES finansavimas buvo naudingas. 2013 metais e, gruodžio mėnesį buvo atlikta apklausa gyventojų ir mes matome, kad 58 procentai E, respondentų sakė, kad mato, kaip pasireiškia Europos parangos rezultatai transporto infrastruktūroje. 33 procentai matė, kad e, nauda ryški yra švietimo sektoriuje, 17 procentų mano, kad aplinkos apsaugos e, sektoriui buvo E, aiški nauda. Tik tai 2 e, procentai respondentų mano, kad struktūrinė parama buvo naudinga gernant e, viešą administravimą. Kokie yra svarbiausi veiksniai veiksmingai norint naudoti ES lėšas? Pirmiausia, reikia kalbėti apie centralizuotą valdymo ir kontrolės sistemą visoms veiklos programoms. Viena valdymo institucija, aiškus pareigų paskirstimas, e, nedideli e, pokyčiai e, lyginant su ankstesniu laikotarpiu institucinės sandaroje, patirties kaupimas ir standartizuotos bendros taisyklės bei procedūros. Taip pat mes parengėme tam tikrus projektus, kurie uh, yra parengti e, laiku, e, taip pat laiku parengėme nacionalinius strateginius dokumentus, e, kad būtų galima išsamei detaliai planuoti investicijas ir labai svarbu, kad naudos gavėjai laiku parengtų projektus. Kitas elementas svarbus sėkmiai yra administravimo procedūrų supaprastinimas. Tai yra laikstesni išmokėjimo lėšų metodai, geresnis, lankstesnis vertinimas projektų, e, trumpesnis laikotarpis, per kurį yra patikrinamos paraiškos ir e, pretenzijos mokėjimams, paraiškos mokėjimams, taip pat įvairios lankščios mokėjimo priemonės, pavyzdžiui, vienodos sumos, vienkartinės sumos, fiksuotos sumos už vienetą. Labai svarbu yra pasinaudoti ir veiksmingomis finansinės inžinerijos priemonėmis, pavyzdžiui, e, gražinamos paramos e, formos, kad būtų užtikrinta, užtikrintas veiksmingas e, sverto E, principas, naudojant ES lėšas ir taip pat labai svarbu deramai pasinaudoti informacijos technologijos sistemomis. E, mes įvedėme elektroninės e, formas duomenims pateikti, taip pat naudojame sistemomis stebint, kaip įgyvendami projektai. Ko mes pasimokėme? Matėme, kokia yra rizika, koks pavojus. Pavyzdžiui, kad per vėlai bus pradėti projektą gyventinti, tada reiškia, kad laikotarpio pabaigoje yra daugiau rizikos. Ir nacionalinės e, sektorių strategijos, jeigu nėra laikų baigtos, tai reiškia, kad e, pradžia bus atidėta. O kokios galimos išeitys? E, pasiūlytos buvo pereinamosios procedūros, eksantės sąlygos, E, numatytos ir buvo pagerintos viešųjų pirkimų procedūros. Dažnai e, tai yra didžiausias kliuvinys laiku pradėti gyventi projektus. E, svarbiausi valdymo ir kontrolės sistemos principai - testinumas veiklos, standartizacija procesų, procedūrų ir reikalavimų supaprastinimas, taip pat Tai yra raginimas ir komisijai, tai labai svarbu užtikrinti. Ir dar vienas svarbus elementas yra informacijos ir technologijos priemonių e, panaudojimas. Kokių rezultatų pasiekėme? ES struktūriniai fondai labai svariai prisidėjo prie ekonominės ir socialinės pažangos Lietuvoje daugelie sričių. E, šiuo metu daug matome konkrečių rezultatų kurie pasiekti naudojant ES lėšas. Daugiau kaip 100 tūkstančių, tūkstančių bedarbių arba žmonių, kurių e, įdarbinimas buvo labai nesaugus, e, dalyvavo mokymo programuose ir beveik 400 tūkstančių bedarbių įgyjo profesinės kvalifikacijas. E, buvo skirta 2,6 tūkstančiai stipendijų e, moksliniai tyriamai veiklai, studentams, mokslininkams, tyriems. E, daugiau kaip 2,4 tūkstančiai įmonių gavo paramą investicijoms, inovacijoms Ir e, mažų ir vidutinių įmonių, kurios gavo finansinę paramą, yra 5800. E, Buvo e, atnaujinta ar naujai nutiesta 1,4 tūkstančio kilometrų kelių. 7 775 miesteliuose ir kaimuose buvo įvestas plačiai juostis e, interneto ryšys. Buvo renovuota beveik 769 pastatai Tai yra visuomeniniai pastatai, pavyzdžiui, mokyklos, vaikų darželiai, ligonės ir panašaus pobūdžio pastatai. Ir e, daugiau kaip 769 tūkstančiai žmonių, kurie naudojasi centralizuotų e, šilumos tiekimu, pasinaudojo tuo, kad pagerėjo kokybė teikiamų paslaugų, pagerėjo energijos tiekimas, buvo atnaujintas vandens ir um, vandenvalos įrengimų tinklas. 237 e, vietovėse buvo uždaryta ar išvalyta 242 savartinai. Ir jau kalbėsime apskritai, galime pasakyti, kad e, pereimas nuo e, ekonomikos, kur sukūriama mažai prietinės vertės, e, prie didelę pridėtinę vertę sukūrenčios ekonomikos buvo užtikrintas pasinaudojant e, ES finansinę paramą. Kokie yra mūsų tikslai naujojų laikotarpių? Tai yra išmanus ir įtraukiamojo pobūdžio augimas, skatinant e, mokslinius tyrimus inovacijas, kokybę švietimo sistemoje, veiksmingą e, viešai administravimą ir skaitmenės visuomenės plėtotę. Antras mūsų tikslas - užtikrinti tvarų augimą, tai yra uh, E, šio laikinės bazinės infrastruktūros plėtojimas, geresnės verslo aplinkos sukūrimas bei e, tvarus ir veiksmingas gamtinių išteklių naudojimas, o trečiasis e, prioritetas ar tikslas yra saugumas ir pilietybė, tai yra užimtumo skatinimas, skurdo mažinimas, socialinės įtraukties, atskirties mažinimas taip pat e, socialinės ir teritorinės sanglaudos e, skatinimas. Pritariu komisijai dėl to, kad investicijos, e, naudojant ES lėšas, turi būti orientuotos į rezultatus. Tai reikš daugiau ir geresnių darbo vietų mūsų piliečiams. Ačiū. Madame, Dėkoju parlamento nariai ir norėčiau pasveikinti Lietuvą už jos pastangas, kuri tikėkime greitai taps eurozonos nare. Taigi, pirmasis pasakys ponas Guotmanis iš Europos parlamento, nes man atrodo, kad jisai turi nubėgti dar į kitą seminarą. Taip, turiu nu-, nubėgti į regioninės plėtros komiteto dar posėdį. Tačiau aš norėčiau, e, kad man būtų suteikta galimybė pasisakyti. Laikausi nuomonės, kad šis susitikimas turėtų akcentuoti problemas. Kol kas mes negirdėjome nieko apie su kokiamis problemomis susidurėme. Daug kalbame apie ateitį, daug išgirdome apie Graikiją, Lietuvą, daug gerų dalykų, tačiau yra daug ir problemų, kurias pasistengsiu įvardinti. Kokia yra sąsaja tarp biudžeto komiteto ir socialinių fondų? tiksliau, su stru, e, sanglaudos fondu. E, daugiausiai problemų e, kyla dėl mokėtinų sumų, RAL sumų. Ir žinia, kad kitų programavimo laikotarpio mums trūks lėšų viskam. Tačiau dažnai yra pasinaudojama RAL priemonė E, šiandien mokėtinos sumos sudaro apie 200 milijonų eurų. Dažniausiai tai yra sumos iš struktūrinių fondų. Ir norėčiau sužinoti, ar galima šią problemą išspręsti, ar bent jau sumažinti tas e, išmokėtas, bet nepanaudotas lėšas. Pereitą savaitę mes balsavome dėl, e, dėl Europos parlamento um, komitetų kompetencijų. Ir aš pateikiau pasiūlymą e, dėl atskirų komitetų. Ir aš laikausi nuomonės, kad e, teks man atsijimti savo pateiktą pasiūlymą, nors esu įsitikinęs, kad nei vienas Europos parlamento komitetas nebus atsakingas už tam tikrų priemonių gyvendinimą. 2013 metais e, gruodžio mėnesį e, buvo paskelbta informacija, kokios yra tos išmokėtos, bet nepanaudotos lėšos. Buvo paskelbti konkre, konkretus skaičiai. Ir aš nenorėčiau dabar gėdinti ar badyti pirštais niekieno. Ir nes e, pačių šalių atstovai žino, kokia yra situacija e, šalyse, kokio, kokie yra pasiekti rezultatai, kaip yra panaudojami skirtingi fondai. Bet jeigu mes e, kalbėsime apie skirtas, bet, ne, bet nepanaudotas lėšas, matysime, kad didelė ankstesnių, ankstesniais metais skirtų lėšų dalis nėra įsisavintos. 14 e, valstybių narių netgi nesiekia lėšų įsisavinimo vidurkio. Ir yra didžiulis atotrukis tarp šalių, kurios geriausiai įsisavina lėšas ir kurios praščiausiai įsisavina lėšas. Tai yra Lietuva ir Rumunija. Ir jeigu pažvelgsite į tai tas šalis, kuriuose yra labai rimta ekonominė krize, tai matysime, kad Graikijoje situacija tikrai nėra bloga, ji patenka į pirmąjį penketuką pagal įsisavinimas lėšas, tačiau jeigu pažiūrėsime į situaciją e, Ispanijoje, e, Ispanija yra 11 e, pozicijoje. O blogiausia situacija yra Bulgarijoje ir Rumunijoje. Šios šalis prisijungė prie ES 2007 metais, bet per septynerius metus e, susiduria vis dar su lėšų pasisavinimo problemomis. Taigi praktiškai e, yra didžiulis atotrukis tarp Bulgarijos ir Rumunijos ir geriausiai lėšas įsisavinančių šalių. Nėra, buvo, nėra atidarytų e, analizių, kodėl e, tokia situacija yra susidariusi tose šalyse. Tačiau galvojant apie struktūrinius fondus, labai prastai įsisavina e, šio fon, šių fon, e, fondų lėšas Italija, Slovakija. 24 e, vietoje pagal lėšų įsisavinimą, Austrija 23 vietoje, Ir dėja reikia pasakyti, kad nėra atlikta analizės, kodėl tos lėšos yra prastai įsisavinamos. Tai ir niekas už tai neatsakingas. Taigi aš norėčiau, kad komisija pakeistų savo politiką. Ateikite į biudžeto komitetą, regionių klausų, e, klausimų komitetą ir paaiškinkite, kodėl susidarė viena ir problema. Nes e, jeigu na, tų mokėtinų tiksliau skirtų, bet nepanaudotų lėšų sumos auks, susidursime su vis didelis problemomis ateityje. E, Dabar, jeigu mes pažiūrėsime į šalis, kuriuose užimtumo lygis aukštas, vis tiek matysime, kad ten prastai buvo panaudotos struktūrinių fondų lėšos Graikijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Kipre, Vengrijoje ir Prancūzijoje, kurie užima 20 vietą. Mes e, kalbėjome apie užimtumo programas ir matome, koks yra skirtumas e, tarp geriausiai ir praščiausiai geriausiai, geriausių rezultatų e, pasiekusių šalių ir e, dar keletas žodžių e, komisijai. Jeigu komitetas neturi priežiūros teisių, tada norėčiau, kad komisija būtų aktyvesnė ir pateikite savo nuomonę nuomonę šio klausimu. Iki šiol e, to nebuvo padaryta. Taigi mes norėtumėm gauti jums e, iš jūsų ataskaitas apie konkrečias e, problemas. Pirmininkas, jeigu jau galite, baigite pasisakymą, kadangi nori pasisakyti ir kiti. Alors, je donne la... Dėkuoju dabar. Suteiksiu žodį Andrieliui Garaževski, kuris atstovauja Lenkijos parlamentui. Prašom. Mon cher collègue. A, ah, okej. Okay. Dziękuję, panie e, przewodniczący. Dėkuoju, pirmininkė. Lenkija tinkamai panaudoja ES skirtas lėšas, tačiau manau, kad e, na, dar tas e, lėšas būtų galima geriau e, įsisavinti. E, už lėšų įsisavinimą yra atsakingos skirtingos ministerijos ir mm, pastarosiams institucijoms tikrai skirstant lėšas tenka didžiulis darbo krūvis ir galbūt ir tai įtakoja efektyvų fondų lėšų panaudojimą. Akivaizdu, kad e, efektyvus lėšų panaudojimas yra labai svarbus, bet svarbiausia, reikia įsiaiškinti, kokiems tikslams pinigai turėtų būti skirti. Džiugu e, tai, ką sakė komisijos atstovas, kuris e, sakė, kad lėšų skirimas turėtų būti visų pirma orientuotas į tikslus. Aš jau e, viešajame sektorije dirbu 20 metų ir visada sakiau, kad pinigai turėtų būti skirti tam tikriems tikslams e, pasiekti. Taigi džiugu, kad ir komisijos požiūris yra panašaus. Taigi, tikslai yra svarbus. Tačiau yra e, situacijų, kai pinigai yra išvaistomi nežinant nei kam, nei kur. Tarkim, didelis, dideli pinigų srautai yra skiriami transporto sektoriu, atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir um, kai kuriuose šalyse uh, yra susidurta mm, su korupcijos problemomis, uh, kas neigiamai įtakoja um, įvairių sektorių funkcionavimą. Ir mm, galima sakyti, kad tai netgi kelia pavojų energetiniam saugumui Europoje. Norėčiau kreiptis į komisiją valstybės narės, kad e, jos ne, ne, mm, neužsibrieštų kažkaip aklai kažkokių tikslų, bet e, siektų jų protingai. Kolegai dabar žodis ponui Karielo, kuris yra iš Italijos parlamento rūmų. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Šiandieną labai svarbu kalbėti apie sąlygas. Sąlygas, kurios keliamos investicijoms. Atsiradus bendrai valiutai visos valstybės narės neteko e, tam tikrų kompetencijų E, finansų srityje. Tačiau valstybėms narėms e, teko prisimti įsipareigojimus ir dėl biudžeto. Šiuo metu mes kalbame apie įvairių sąlygų įvedimą. Tai yra, kad e, investicijos bus siejamos su tam tikromis sąlygomis, ar jos yra išpildytos ar ne. Laikausi nuomonės, kad tokios makroekonominės e, sąlygos verčia mus e, sobejoti, nes e, riboja valstybių narių teisės ir galimybės investuoti. Ir nuo tokio požiūrio ypač kenčia šalis, kurioms yra taikomos griežtos priemonės pagal augimo paktą. Taigi aš norėčiau, kad būtų peržiūrėtas tas trikampis, apie kurį kalbėjo komisijos atstovas šį rytą. Visų pirma, reikėtų akcentuoti investicijas, o ne biudžeto taupimo priemonės. E, kalbant apie šias investicijas, jos turėtų būti skatinamos ES ir joms negali būti keliama jokių sąlygų. Nes šiandieną mes kalbame apie bendryją, todėl turime pasitikėti visais e, subjektais, kurie priklauso tai bendryjai laikausi nuomonės, kad taryba turėtų skatinti investicijų darimą ir, ir leisti e, valstybėms narėms daryti tokias investicijas, kurios galėtų paskatinti jų um, ekonominį augimą. Nepanaudotos um, fondo lėšos um, sukelia daug problemų, nes um, valstybės naras e, turi laikytas papildomų e, reikalavimų dėl nepanaudotų lėšų. Taigi kyla klausimas dėl pačios valstybės galimybės e, tvarkyti su sava ekonomikos politika. Aš laikausi nuomonės, kad e, visų pirma e, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė e, būti pačioms atsakingoms už investicijas ir negali būti keliama jokių sąlygų. Norėčiau priminti situaciją Italijoje. Ji galima sakyti, panaudoja 53 procentus suplanuotų lėšų, ir e, padarė, e, tiksliau panaudojo e, daugiau, įsisavino daugiau lėšų nei ES vidurkis, kuris dabar siekia 48 metais, taigi tokie duomenys buvo 2013 metais. Bet mes tikimės ateityje, kad daugiau bus dėmesio skiriama investicijoms. Dėkuoju. Ačiū, kolegai. Dabar e, pasisakys Elga Triupel iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė generalinis direktorius. Jis šįryt sakė, kad programos turi būti strateginės. Aš manau, kad e, Bendrai kalbant apie Europos ekonomiką, strateginis siekis būtų atsėti augimą nuo CO2 emisijų. Ir kaip girdėjote, kartais e, Buvo tai mini, minima atitinkamose programuose energijos taupimas viešuose, privačiuose pastatuose, mažai CO2 naudojanti ekonomika ir pereimas prie atsinaujančio energijos šaltinių. Bet aš pasigėdau tokio integruoto požiūrio, kad augimas būtų atsietas bendrai nuo CO2 emisijų, kalbant apie didesnį CO2 mažinimą, atsinaujančio energijos šaltinių naudojimą aktyvesnį. Taigi aš norėčiau daugiau apie tai sužinoti, ar apie tai buvo kalbama, ar tai patenka į tą strateginę, strateginį siekį, nes aš manau, kad reikia atsijėti augimą nuo CO2 emisijų. Ačiū, Elgai. Ivailo Kalfin iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš nacionalinių parlamentų, kurie šiandieną atvyko. Mums reikia kalbėti, kalbėtis ir derinti įvairius veiksmus ateityje. Ir savo pasakymą aš norėčiau paliesti kelias temas, kurios privalo būti aptariamos ateinančiais mėnesiais, kur bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento yra labai svarbus. Tai susijęs su ES biudžetu bendrojo biudžetu. Pagrindinė problema yra susijusi su biudžeto lankstumu. Visi žinome, kad biudžetas buvo patvirtintas pirmąjį kartą toks, kuris mažės per šį laikotarpį iki 20 metų. Parlamentas sutiko su tuo, nes mes biudžete numatėme keletą bruožų, leidžiančių užtikrinti didesnį lankstumą. Vienas jų yra vidinės trukmės peržiūra. Mes tikimės, kad ekonominės aplinkybės, ekonominiai laikai pagerės ir parlamentas, Europos parlamentas tarp institucinėme susitarime reikalauja, kad būtų atlikta visa pusė biudžeto peržiūra 2016 metais. Tai reiškia, kad ta procedūra turės būti įvykdyta ir čia nacionaliniai parlamentai turės suvaidinti savo vaidmenį. Mes geriau tada žinosim, kokia yra situacija, kokia yra ekonominė aplinka, ko galime tikėtis iki 2020 metų ir, ir kokia nacionalinių ekonomikų padėtis yra ir taip pat bus naujasis e, parlamentas ir nauja Europos komisija po rinkimų. Nacionalinės vyriausybės arba dalis jų nelabai noriai sutiko su vidutinės trukmės peržiūra. Uh, Ir aš labai tikiuosi paramos iš nacionalinių parlamentų tam, kad ta procedūra tikrai būtų atlikta, nes ji yra labai svarbi. Kitas klausimas yra susijęs su ES biudžeto ypatumais. Tai yra būtent nuosavų išteklių klausimas. Čia ES biudžetas e, iš to yra finansuojamas, iš jų yra finansuojamas. Ir dabar ES biudžetas 80 procentų jo yra iš nacionalinių indėlių ir tik 20 procentų yra finansuojama iš tikrųjų nuosavų išteklių. Ir tikrai sutartyse numatyta kitaip. Sutartyse kalbama, kad ES biudžetas turi būti kur kas autonomiškesnis ir jeigu Europos parlamentas kelia nuosavų išteklių klausimą, jis jį kelia ne tam, kad būtų numatytas didesnis ES biudžetas, tiesiog siekiama, kad jis būtų autonomiškesnis ir kad nacionaliniai biudžetai taip pat nenukentėtų, nes tie įnašai į ES biudžetą sukelia deficitą nacionaliniuose biudžetuose ir atneša į kitų padarinių pagal europinį semestrą. Tai reiškia, kad jeigu mes susitarsime dėl proporcijų, 80 procentų dabar yra iš nacionalinių įnašų, 20 procentų iš nuosavų išteklių. Jeigu pakeistumėme 60 procentų įnašai, 40 procentų nuosavi ištekliai, tuomet būtų nuimta didelė našta nacionalinių biudžetų ir nebūtų padidintos viešos lėšos, nebūtų numatyti nauji mokesčiai ir panašiai. Tiesiog būtų kai kurios įplaukos tiesiogiai numatytos e, į ES biudžetą, įplaukos būtų labiau prognozuojamos ir Tarkim, kas nutiko praeitais metais, kai papildomi milijardai turėjo būti ap, sumokėti tam, kad būtų apmokėtos Europos komisijos sąskaitos. Nes tai, kaip finansuojamas ES biudžetas dabar, sukuria tai, ką sakė kolega iš Lietuvos, sako kalbėtojas, ponas Godmanis, kuris yra iš Latvijos, apie nepanaudotas lėšas ir neįgyvenintus įsipareigojimus. Mes turime reikalauti iš šalių, iš valstybių narių papildomų lėšų. 11 milijardų buvo pareikalauta, kad būtų apmokėtos, neapmokėtos sąskaitos. Reikia to vengti ir to išvengsime, jeigu auto, mūsų ES biudžetas bus autonomiškesnis. Ir aukštų pareigūnų darbo grupė kitais metais pradės e, dirbti, 16 metais bus e, naujų variantų. Klausimas yra jautrus, bet tai jį reikia spręsti. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Naujas dalykas, kuris panašu, kad e, taps vis ryškesnis ateinančiais mėnesiais, tai yra eurozonos biudžetas. Nes yra kalbama apie tai, kad eurozona turėtų turėti savo biudžetą. Dažnai nacionalinės vyriausybės uh, siekia tarp vyriausybinių susitarimų. Tai labai žalinga ES biudžetui ir sąrangai. O kalbant apie biudžetą, yra tvirtinama, jeigu tvirt, priemonė tvirtinama ne, ne pagal bendrijos metodą, o pagal tarp vyriausybinį susitarimą, tokiu būdu ta priemonė nepatenka Europos institucijų sąrangą. Ir tokiu būdu yra naikinamos Europos integracijos šaknys. Ir tokia priemonė galbūt gali būti naudinga tam tikrų momentų. Tačiau nacionalinių parlamentų pastangų dėka mes turime siekti, kad tokios priemonės būtų bendrijos politikos dalis. Ir būtų primamas sprendimas per ES sprendimų prieimimo procedūrą, o ne tarp vyriausybinio pagrindo. Dėkoju. Koleg, e, je, je Dėkoju, gerbiamas kolega. E, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie paskutinį e, aspektą, kurį paminėjo kolega Kalfinas. E, ministrai, Europos parlamentas. Europos parlamentas, galvodami apie daugiametę, daugiametę finansų programą 14-20 metams, akcentavo tai, kad šių metų biudžetas bus mažesnis lyginant su dabartiniu biudžetu, su, su buvusiu biudžetu. Bet e, Europos biudžetas yra finansuojamas iš valstybių narių biudžetų, o visų valstybių narių biudžetai turi laikytis drausmės, mažinti išlaidas ir, kaip sakė Ivo, Vailo Kalfinas, Europos e, šeimos biudžetai dėja tik mažėja. Tačiau E, labai keista, kad tuo metu kai kurių e, valstybių atstovai, kurie norėjo sumažinti biudžetą, e, vis tik tai pasisakė už tai, kad reikia naujo bendro biudžeto, kuris būtų specifinis biudžetas atskiras eurozonos šalims. Kam? Kuo jis būtų kitoks nuo ES biudžeto? E, kadangi finansuojama bendrai priemonės. E, mes e, girdėjome, kad daug kas išreiškė tam tikrus šią poziciją, tam tikrą nustatymą prieš dabartinę struktūrą ir mes vis tik tai uh, E, kalbam apie tai, kad dabar jau vos galime e, rasti lėšų finansuoti pakankamą ES biudžetą, tai kaip mes tada rasime lėšų finansuoti atskiram eurozonos biudžetui. Ir e, dėl to kyla labai rimtų problemų. Taryba turi apie tai kalbėti, artėja rinkimai ir tikriausiai bus išsakyta iškių pozicijų šiuo klausimu. Dabar e, e, suteiksiu žodį senatoriui Kazimiris Kleinai iš Lenkijos. Gerbiamas pirmininkė, Europos semestras ir kiti ateinantys ciklai Lenkijoje bus labai svarbus mūsų ekonomikos plėtrai. Tačiau mes aišku suprantame, kad reikia, koordinuojant veiksmus, atsižvelgti kiekvienos šalies specifiką. Ponas Galaševskis kalbėjo apie tam tikrus tikslus, pavyzdžiui, CO2 emisijų mažinimas. E, vienas yra dalykas ES lygmo ir skirtingų valstybių narių e, E, lygmuo. Reikia, kad valstybės narės nenukentėtų. Kitas dalykas, e, skirtingos valstybės narės taiko skirtingas e, finansų sistemas. Ir jeigu kažkas bus daroma ES lygių, tai gali labai neigiamai atsiliepti valstybėms narėms. Lenkija gauna labai daug ES lėšų. Ir tų lėšų uh, E, dėka mes nepatyrėme tokių didelių problemų per krizę kaip kitos šalys. E, galima gal sakyti, kad mes veiksmingiau panaudojame ES pagalbą. Ir reikia pripažinti, kad ir ateityje tos lėšos vaidins lemiamą vaidmenį mūsų ekonomikoje. Bet kaip jau ir sakyta, ir Lenkijoje, ir kitose valstybėse didelė problema yra nedarbas. Nors pas mus jis nėra toks aukštas kaip Ispanijoje ar kitur, bet tai lieka didžiulė problema. Lenkijoje yra mm, taip pat egzistuoja viena problema, kuri galbūt yra būdingesnė naujos, naujoms valstybėms narėms. Tai yra emigracija jaunimo. Jie išvažiuoja į turtingesnės e, valstybės narės dirbti ir e, tos šalis mielai priema mūsų darbuotojus, nes jie prisideda prie tų šalių ekonomikos augimo. Pavyzdžiui, e, kai išvažiuoja iš Lenkijos ir kitų žmonių žmonės, tai reiškia, kad mums pradeda trūkti kvalifikuotų darbuotojų. Ir tai neigiamai atsiliepia toms valstybėms narėms, iš kurių išvažiuoja žmonės. Mes Lenkijoje per ateinančius metus taip pat daug dėmesio skirsime infrastruktūrai, e, Lenkijos e, bank e, bus finansuojami įvairūs projektai, bankai prisidės prie to, nacionalinis bankas. ir mes tikimės įvairių priemonių ES, kurios leis mums sėkmingai, naudingai panaudoti lėšas. Jau kalbėsime apie ES lygmenį, tai noriu, kad mes nepamirštume mūsų partnerių kitose šalyse. Konkrečiai paminėsiu situaciją Ukrainoje. Kaip žinia, yra daug problemų, matėme, kokia tragedija įvyko Kijeve, yra problemų ir kitose Ukrainos miestuose. Ir mes, kaip bendryje ir atskiros valstybės narės, turime padėti toms šalims, kai jos stiprina demokratinės e, procedūras. Mes norime taip pat ir glaudžiau užmėgsti e, ryšius tarp Lenkijos ir Ukrainos jaunimo. Ačiū, kad išklausėte. Dėkoju, ačiū Jums. Dabar suteiksiu žodį poniai Nordon iš Švedijos. Dėkuoju pirmininkė. Šie dialogai yra labai svarbus Švedijai. Nors matome, kad perspektyvos skirtingų valstybių narių yra skirtingos, O aš atstovauju e, šiaurės regioną e, Švedijoje, kurioje e, užimtumo lygis yra labai mažas, todėl sanglaudos fondo lėšos buvo labai svarbios mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų galima padidinti užimtumo lygį. Taigi struktūrinio fondo lėšos leido mums įgyvendinti E, tokią politiką, kuri leistų lengviau prieiti prie e, finansinių šaltinių. To nebūtų buvę lengva padaryti, jeigu struktūrinių fondų lėšų nebūtų buvę. Dėja, e, kalbant apie rezultatus, nors jie yra apčiuopiami, vis dėlto e, Ehm, tų rezultatų naują naudą jaučia ne visi. Nors e, dar kartą kartu, kartoju, kad struktūrinių fondų lėšos mums buvo labai svarbios. E, Švedija priklauso Skandinavijos e, šalims ir aš e, išklausiau tai, ką pasakė mūsų kolegė iš Lietuvos apie jų taikomą praktiką, apie procedūrų supaprastinimą, pavyzdžiui, mažiems projektams, kad na, finansavimą tokiems mažiems projektams būtų galima gauti lengviau. Ir aš norėčiau, kad e, Švedija supaprastintų tam tikras procedūras, galbūt tada darbo vietų skaičių būtų galima greičiau sukurti. Na, kai dėl e, supaprastinimo e, procedūrų supaprastinimo. Tai aš šiandieną susiduriu su dideliu skaičiu verslininkų, kurie yra E, sunerime dėl to, kad, pavyzdžiui, e, negali gyvendinti arba dalyvauti e, tam tikrų projektų įgyvendinime. Nes sakoma, kad, tarkim, mažos ir dutinės įmonės negali dalyvauti arba įgyvendinti tam tikrų projektų, nes nėra pasiekusios tam, tikros, tam tikro kapitalo, reikalavimo kapitalo ribos. Ir akivaizdu, kad na, toks e, reikalaujamo kapitalo lygis kelia problemų daugeliui, kurie nori pasinaudoti parama ir e, įgyvendinti projektus. Na, buvo įgyvendinti e, tam tikri projektai, dėl kurių kilo problemų ir e, vėliau dėje e, jų administratoriams buvo pritaikytos baudos. E, ne visada teisingai, nes, e, tarkim, nors e, projekto vadovas laikėsi sąlygų, tačiau projekto finansavimo kaštai išaugo ir būtent dėl to vėliau projekto vadovas susidūrė su problemomis, nes iš vienos pusės turėjo sumokėti atitinkamas sankcijas, ir taip pat ieškoti lėšų, e, kaip padengti tą trūkstamą e, projektui reikalingų lėšų e, skirtumą. Tai itin kelia daug problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios e, yra visų pirma mūsų ekonomikos ašis ir dėje negali gyvendinti įvairių projektų. Aš tikiuosi, kad e, Švedija priims domen e, Lietuvos patirtį, nes Lietuva parodė labai puikų pavyzdį. Tikiuosi, kad Švedija tikrai priims visą tai, kas buvo pasakyta domen ir mm, pagerins na, mm, taikomas procedūras. Kitaip tariant, mes turime daug ką pasimokyti iš Lietuvos. Alors, dernier orateur inscrit. Koju, ponia. Ir paskutinis kalbėtojas sąraše, vėlgi švedas, bet iš Europos parlamento Joran Ferm. Ačiū pirmininkė. Negalėjau išklausyti visų pasisakymų, nes turėjau kitų darbų. Uh, E, tai susijęs su tuo, ką sakė ir kolega iš Lenkijos, bet turime šiandien kolegų, bičiulių iš Euronesto komiteto. Taigi vyksta daug labai svarbių susitikimų šiandieną, e, kur kalbama ir apie infrastruktūrą, priekybinius susitarimus su rytų partneriais. Ir tai yra susiję ir su ES biudžetu, iš principo, nes e, ponia Nordrien, kuri kalbėjo prieš mane, jis sakė, kad yra nemažai įtampos dėrybose dėl biudžeto ir tai yra tiesa. Ir ateityje, kai mes vertinsime daugiametę finansinę programą, aš manau, kad turėsime pamastyti apie tai, kas sukėlė tas problemas. Ir aš manau, kad dauguma to, tų problemų yra politinio pobūdžio, o ne ekonominio ar biudžetinio pobūdžio. Ir aš tikiuosi, kad tas problemas mes įveiksime. Kalbant apie ateitį, ar tai būtų vidutinės trukmės peržiūra, šio laikotarpio peržiūra, ar kitos finansinės perspektyvas, mes apie daug ką dar turime pamastyti. Pirmiausia, aš manau, turime susitarti su valstybėmis narėmis, ES institucijomis, dėl to, kad daugiausia dėmesio reikia skirti tiems sektoriams, kur yra aiški europinė pridėtinė vertė. Ir kai ta europinė pridėtinė vertė yra kuriama, mes turime siekti kur kas ambicingesnių rezultatų, nes iššūkiai milžiniški. Pažvelkime į pasaulinę konkurenciją, ar kalba įtų apie mokslinius tyrimus plėtrą. Mes turėtumėme būti, užimti lyderio vaidmenį, nes nei viena valstybė ES to viena padaryti negalės. Turime daryti kur kas daugiau kartu. Ir politiškai tai neturėtų būti kontroversiškas klausimas, bet galiausiai Dabar parengėme tokią finansinę programą, kur taip daugiau skiriama lėšų finansiniams e, moksliniams tyrimams ir plėtai, tačiau tik, 16 me, tik nuo 16 metų didinamas finansavimas šioje srityje. O lyginant su 13 metais mes jokio padidėjimo nematome ir tai yra politinė nesėkmė. Taip pat pažvelgime į kininystės politiką didžiulis iššūkis mums tenka ir kalbant apie pietų kaimynės, dabar Šveicarijoje vyksta konferencija kaip sėkis dėl Sirijos, ar tikrai tikime, kad įveiksime tą krizę be esminių europinių indėlių, atkuriant tokią šalį kaip Sirija. Arba pažvelkime į rytus. Ukraina buvo minėta. Galime paminėti sudėtingą padėtį Moldovoje ir Gruzijoje. Ar tikrai tikime, kad įveiksime problemas be esminio ES indėlio, kuriant naują infrastruktūrą, naują ekonominę ateitį tose šalyse. Jeigu to nedarysime, tą padarys kiti. Ir tai turės politinių padarinių. Taigi, aš manau, kad yra labai svarbu pamastyti apie ES biudžetą štai pagal tokius matmenis. Ir jeigu mes norime, jeigu tai skirsime tiems dalykams prioritetų, prioritetą, bus mažiau prioritetinių dalykų ir galbūt mes turime kritiškai vertinti situaciją ir pažiūrėti, ar yra sričių, kur galime sumažinti finansavimą, padaryti tą finansavimą veiksmingesnį. Aš manau, kad ES turi realiai pamastyti apie tai, kaip ES biudžetą būtų galima panaudoti taip, kad būtų galima tam tikrose vietose sutaupyti, pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnybą. Vienas iš pavyzdžių. Aš buvau vienas iš pranešėjų dėl išorės veiksmų tarnybos užsienio reikalų komitete. Čia pagrindinė mintis yra ta, kad naujoji išorės veiksmų tarnyba turėtų taupyti kiek įmanoma dėl to, kad mažiau lėšų turi skirti nacionalinės užsienio tarnybos. Bet aš manau, kad priešingai viskas turi vykti. Nacionalinėse tarnybose reikia daugiau žmonių tam, kad jie galėtų stebėti, kas vyksta Briuselėje ir išorės veiksmų tarnyboje. Tai jeigu, jeigu viską padarysime tinkamai, tuomet sutaupyti bus įmanoma ES biudžete. Taigi, venkime to, tos įtampos dialogę dėl daugiametės finansinės programos. Bandykime uh, pasitelkti geros praktikos pavyzdžius šioje procedūroje ir tikimės, kad rezultatai ateitie bus geresni. Ačiū. Dėkoju Georanui. Dabar norėčiau paklausti prelegentų, ar jie norėtų sureaguoti. Komisijos atstovui buvo užduota nemažai klausimų, taigi gal generalinis direktorius galėtų atsakyti juos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir kitiems prelegentams, ir visiems, kurie pasisakė iš salės. Sangodos politika vaidina svarbų vaidmenį, kuriant darbo vietas ir augimą. Ir buvo pateikta e, konkrečių tai rodančių pavyzdžių. Dėkoju ir už kritinės pastabas, nes akivaizdu, kad visuomet įmanoma viską padaryti šiek tiek geriau. Kai kurie kalbėtojai minėjo tai, kad reikia daugiau supaprastinimo. Tiesa, taisyklės yra sudėtingos. Tačiau svarbu ir tai, kad esant sudėtingoms taisyklėms, svarbu, kad jų būtų tik vienas rinkinys, o ne daugiau. Ir to mums pavyko pasiekti per ateinantį laikotarpį, kai visi penki fondai, jiems visiems taikomos tos pačios taisyklios. Yra tos numatytos sumos, e, išmok... bendros išmokėtos sumos. E, tokiu būdu procedūros bus paprastesnės. Bet taip pat reikia pasirūpinti, kad išlaidos būtų teisingos, teisėtos. Ir čia šiek tiek nesutinku, nes jeigu yra įrodyta, kad kažkas nesilaikė viešų pirkimų taisyklių, tuomet turi būti taikoma finansinio koregavimo priemonė. Ir turime pasirūpinti, kad lėšos būtų tinkamai panaudojamos numatytam tikslui ir laikantis taisyklių. Pradžioje buvo kalbama apie lėšų įgyvendinimą. Ponas Godmanis dabar iš, išėjo, bet aš vis tiek norėčiau pakomentuoti tai, ką jis sakė. pirmiausiais kalbėjo apie nepanaudotas lėšas, mokėjimus, kurie dar nėra atlikti. Čia investicijų politikoje tai nėra neįprastinis dalykas, nes vienais metais prisimami įsipareigojimai, o sumokamos lėšos kitais metais. Ir tais kitais metais visuomet bus dar neapmokėtų sąskaitų. Tačiau, kai tas likutis, tos nesumokėtos sumos yra per didelės, yra blogai. Dėl to politikoje mes ir numatėme tam tikras ribas tam, kad tos nesumokėtos lėšos ne, neviršytų numatyto, e, numatyto limito N plus 1, N plus 3, N plus 2, atsiprašau, N plus 3 taisyklė čia yra taikoma. Aš pradžioje užsiminiau apie tas problemas ir apie problemas susijusias su sumokėjimais. Tiesa, kad mokėjimų vykdymas yra nevienodas įvairiose valstybėse. Tačiau tai nereiškia, kad mes situacijos neanalizavome. Ir jeigu norime išsiaiškinti, kodėl įsisavinimo mastai nėra pakankami, dažnai tai yra administraciniai pajėgumai. Administraciniai pajėgumai įvairiuose gyvendinimo etapuose. Pradedant nuo kūrimo, šakinių politikų formavimo, tai būtų vandens ar transporto politika, ten dažnai trūksta pajėgumų jau, gebėjimų ir galiausiai, kuriant projektus, atrenkant projektus, vykdant viešosius pirkimus, irgi tų pajėgumų, tų gebėjimų pasigendame. Mes pripažįstame, kad tokių sunkumų yra ir kaip generalinis direktorius netgi mažėjant darbo jėgai, mes vis tiek e, pertvarkydami savo struktūras įsteigėme naują padalinį, kuris dirba konkrečiai tik tai pajėgumų kūrimo srityje. Tai yra ypač tos valstybės narės, kurios atsilieka pagal įsisavinimo gebėjimus, kad ten būtų sukurti tinkami gebėjimai. Ir padedant tarptautinėms organizacijoms, tokioms kaip Pasaulio bankas, mes bandome sukurti tokias šakinės strategijas. Taigi tai nereiškia, kad mes nieko nedarome dėl tų nepakankamų gebėjimų ir per kitą programinį laikotarpį mes tam aspektui skirsime daug dėmesio, kalbant pavyzdžiui ir apie kovą su korupcija. Buvo kalbame tai, kad reikia daugiau orientuotis į rezultatus, kad reikalingi rodikliai, visiškai sutinku. Šiuo metu mes daugiau kalbame apie įsisavinimą. Žiūrime, kiek buvo įsisavinta lėšų ir panašiai, bet svarbu ir tai, kad ateityje numatysime teisinį pagrindą, pagal kurį valstybės narės ir regionai yra įpareigojami pateikti informacijos apie tai, ko jie pasiekė. Tai bus viešai skelbiama informacija tam, kad visi galėtų patikrinti ne tik kiek buvo skirta vienai ir kitai programai, bet ko konkrečiai buvo pasiekta įgyvendinant tas programas. Makroekonominės sąlygos, apie tai galime kalbėti visą dieną, skirti tam atskirą renginį. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad jeigu sangodos politika nori suvaidinti svarbų vaidmenį bendroje ekonomikos politikoje ir jeigu nori gauti tinkamą finansavimą, čia turime laikytis to trikampio principo, tų trijų esminių ramščių. Ir tą matote ir savo šalyse. Jeigu viešieji finansai netvarkingi, tai nieko gero tai neduoda augimui. Palūkanos išauga, skola išauga, atsiranda finansinių sunkumų smulkiam verslui, taigi tas ryšys egzistuoja ir tą ryšį reikia pripažinti vienu ar kitu būdu. Ir tos nuostatos tikrai yra labai labai atidžiai rengiamos dabar. Kitas dalykas – augimo atsiejimas nuo CO2 emisijų. Žvelgiant į mano minėtus prioritetus, aiškiai matome, kad mažai anglės naudojantį ekonomiką yra vienas iš keturių prioritetinių dalykų. Mes čia norime tam skirti daugiau lėšų, priklausomai nuo to, apie kurios kategorijos regionus e, kalba eina. Ir pažvelgus atidžiau į tą koncentravimo, koncentracijų mechanizmą, matome, kad ten net yra specifinės nuostatos, kur kalbam apie CO2 sumažinimą. CO2 mažinimą. Taigi, pagal naują sąrangą viskas susidėlioja į, vietus, į vietas atsinaujantis energijos šaltiniai, efektyvus energijos naudojimas yra svarbus augimo variklis ir galimybė užsitikrinti švarę aplinką. Taigi, pirmininkė, dėkoju, kad atsakiau į tuos klausimus, kurie labiausiai rūpėjo mūsų kolegoms. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Kolegos iš Lenkijos paminėjo Ukrainą. Taip pat ir kolega iš Europos parlamento. Negaliu įsivaizduoti, kaip plėtotųsi rytų partnerystė be paramos iš ES biudžeto. Reikia toliau teikti tą paramą, reikia paremti dėrybas tolesnės Ukraina, e, skirti paramą Gruzijai. Jeigu norime demokratiškos Europos, reikia tą daryti. Pritariu kolegoms kurie kalbėjo apie taisyklių ir procedūrų supaprastinimą bei administracinės naštos mažinimą. Ir Europos komisijos atstovas apie tai kalbėjo. Kartais Pavyzdžiui, mokslininkai atsisako dalyvauti ir e, siekti paramos iš struktūrinių fondų, kadangi viskas užtrunka per nelyg ilgai, o pažanga mokslo srityje yra spartesnė negu kad visos procedūros. Kitas dalykas - viešųjų pirkimų taisyklės. Jas reikia keisti, kadangi kartais tai yra tarsi bausmė mūsų savivaldybėms, kurios dalyvauja E, procedūrose, e, norėdamas gauti struktūrinių fondų, e, šiaip jos yra labai įsiskolinusios paprastai. Ir kyla daug problemų, norint gauti lėšų, pavyzdžiui, aplinkos saugai. Dėl ateinančio laikotarpio ir strateginės sistemos, manau, kad E, yra būtina atgaivinti ES pramonę. Tai būtina, jeigu norime užsitikrinti geresnių ir daugiau darbo vietų. Esminė problema, norint atgaivinti pramonę, yra ta, kad reikia daugiau inovacijų mokslinio tyrimų naujoms pramonės šakoms. Tai turėtų būti esminę tendenciją ateinančių laikotarpių. Taupus energetikos išteklių e, vartojimas. Kitas klausimas. Lyginant su jungtinėmis valstijomis, mūsų e, padėtis nėra tokia palanki, kadangi energetikos ištekliai JAV yra du kart pigesni negu Europoje. Uh, Tai siejama su mūsų konkurencingumu, todėl turėtume veiksmingiau naudoti energetiką ir tai taip pat turėtų būti esminis siekis per ateinantį laikotarpį. Tai galbūt yra tiek, tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. Marija? Dėkuoju, gerbiamas pirmininkai porą minučių norėčiau akcentuoti vieną mintį, kuri mano nuomonė yra esminė ir apie kurią kalbėjo daug prelegentų. Tai yra veiksmingas lėšų įsisavinimas. Generalinis direktorius mums kalbėjo apie tai, kad e, labai svarbu užsitikrinti gerus, sveikus viešuosius finansus, be jų negalima užtikrinti augimo. Aš norėčiau akcentuoti, kad kai kurios valstybės narės labai daug dirba, ypač Ispanija, tam, kad užsitikrintų fiskalinį konsolidavimą, kad būtų galima stabilizuoti viešasias valstybės sąskaitas ir mes siekėme tokiu būdu įvykdyti prisimtus įsipareigojimus. Ir tai, galima sakyti, mums pavyko. Pirmininkas kalbėjo apie rezultatus ir aš esu labai dėkinga jam, kad paminėjo mūsų vyriausybės e, pastangas. Taip pat reikia kalbėti ir apie egzistuojančias iš ankstinės sąlygas, kurias patvirtina e, valstybės narės. Taip pat struktūrinės reformos, kurios egzistuoja. Pavyzdžiui, mes apie šimtą jų įgyvendiname Ispanijoje. Mes savo ruoštus siekime ne tik atgaivinti viešuosius finansus, ne tik užtikrinti tvarumą, ne tik tai švietimo sistemą reformuoti, užkirsti kelią, e, padaryti taip, kad vis mažiau jaunų žmonių iškristų iš mokyklos paliktų ją nebaigę. Mes e, siekėme sukurti tokiu būdu paskatas e, verslo, verslui investicijas paskatinti, norime atkurti gamybinį pagrindą, kuris labai nukentėjo nuo to, kad mes e, netekome beveik milijono bendrovių, kaip sakiau, tarp 2008-2011 e, metų. Ir lėšų panaudojimas e, taip pat labai susijęs su lankstumu, gebėjimu prisitaikyti, reorientuoti, nukreipti lėšas ten, kur jų labiausiai reikia. Ispanijoje mes pasinaudojame šią galimybę, kad uh, E, galėtume susitelkti ties pagrindiniais prioritetais. Ir mes siekėme veikti struktūrinės problemas Ispanijoje. Jeigu kalbėsime apie kovos nedarbą, tai pirmiausia turime galvoti apie jaunimo nedarbą, turime pasinaudoti visomis galimybėmis, kad uh, E, būtų užtikrintas kreditavimas individualių įmonių, mažų vidutinių įmonių. Mes turime pasinaudoti esančiamis galimybėmis, nes tai yra esmė tam, kad užsitikrintume gerą ateitį. Mes turime taip pat gebėti e, iš naujo e, peržiūrėti programas, pakoreguoti jas, pritaikyti. Ir lėšos e, veiksmai valstybių narių, kurias remia struktūriniai fondai, sanglaudos fondai, bus geras įnašas indėlis į ateitį, nes tokiu būdu vis daugiau piliečių pajus Europos naudą ir suvoks, kad e, Europa padeda spręsti kasdienės problemas. E, gerbiamas pirmininkė, gal jūs norėtumėte apibendrinti? Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad e, organizavote šiandienos posėdį. Norėčiau padėkoti e, kalbėjusiems kolegoms, prelegentams. Iš nacionalinių parlamentų, iš Europos parlamento. Jie kalbėjo apie tai, e, na, su kokiais iššūkiais mes susidursime ateityje. E, Buvo e, sakyta, kad reikia užtikrinti tvarų augimą valstybėse narėse, nes tai yra būtina sąlyga darbo vietoms sukurti. Tik tai taip bus galima kovoti su nedarbu. Ir e, tik tai taip bus galima užtikrinti e, tvarę sanglaudą. E, didžiuliai socialiniai atotrukiai e, didina Europos skeptikų gretas. Galiu pateikti konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Graikijoje išaugo neonacijų e, skaičius. E, Krizai spręsti reikalingos lėšos, tačiau dėja lėšų kiekis, kurį mes turime, yra nepakankamas, todėl reikėtų atsargiai galvoti, kaip pinigai yra panaudojami. Mes turime užtikrinti, kad socialiniai struktūriniai fondai prisidėtų prie augimo ir taip pat, kad mažintų atotrukį tarp regionų ir šalių. Norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė komisijos atstovas ponas Defa. Nors mm, yra sukurti atitinkami fondai, dėje mes negalė, nesugebėjome sumažinti atotrukio tarp regionų ir tai lieka iššūkių ateities, ateityje. Pageidaučiau didesnio bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Ir e, tokia yra e, mūsų Graikijos parlamento e, pozicija ir laikomės nuomonės, kad tokie posėdžiai kaip šiandien padeda įgyveninti mums užsibrieštus tikslus. Pone pirmininkė, aš dar kartą norėčiau Jums, pone pirmininkė, padėkoti visiems prelegentams taip pat ir visiems kitiems, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Mes puikiai supratome, kad problemos visiems yra bendros ir kad daug tikimės iš naujos sistemos, tačiau turime konstatuoti, kad yra tam tikrų problemų, nors lyg ir bandoma supaprastinti procedūras, bet labai svarbu, kad e, tų pastangų būtų siekiama ir toliau. Ir kaip matėme, ypatingai iš pokalbio tarp kolegės iš Švedijos ir Lietuvos, matome, kad galime vieni iš kitų pasimokyti, gauti įkvėpimo iš tam tikrų valstybių geros patirties. Tų valstybių, kurios pasiekia gerų rezultatų. Ir pagrindinis privalumas ES yra gyventi kartu iš vien kaip, kaip šeimos nariams ir mokytis vieniems iš kitų. Ir tai nėra pirmoji mūsų mintis. Europos diskusijose labai dažnai, politinėse diskusijose mes kalbame apie tai, reikia daugiau Europos ar mažiau Europos. Tai yra esminės diskusijos. Tačiau mes nepakankamai mastome apie tai, kaip geriau būtų galima pasinaudoti gyvenimo kartu bendro sambuvio privalumais ir pranašumais. Ekonomikos politika, biudžeto politika, mokesčiai. Mes daug ką galime nuveikti kartu geriau, bet taip pat, aišku, turime ir bandyti vieni kitus įkvėpti, įkvėpti savo kaimynus, kitus Europinės šeimos narius. Ir aš manau, kad bendrai mes to ir pasieksime. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti visiems dalyviams ir baigėme savo darbą, savo diskusijas ir po dešimties minučių mes visi susitiksime plenarinių posėdžiaus salėje. Tai yra trečiajame aukšte, kito, kitoje pastato pusėje, ten pirmadienį ir vakar mes dirbome ir ten bendrai surenksime e, plenarinės diskusijas. Dėkoju.